Okay, Darysime, kaip ir praėjusi kartą, kas pasirodė gana veiksminga. Suskaičiuosiu nuo 10 iki 0. Kai pasakysiu 0, pradėsime balsuoti. Darysiu tai graikų kalba, tačiau savo galvose galite skaičiuoti savo kalbomis. 90, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagal mūsų darbo atvarkę mes turime balsuoti dėl pono Bögės pranešimo dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Mes e, balsuosime dėl pakeitimų, kurie mums pateikti. Pirmiausia, ketvirtas kas už kas prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Peras Vivorijas. Balsavimas baigtas. Atmesta 467 balsavo prieš. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Pėras Favorijas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aporiptit, kaip pasakė ponas Šulcas. Trečiasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradėkite balsuoti. Balsavimas baigtas. Tropologija 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Trečiasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ponas Martinas paprašė žodžio. Prašau. Trumpai, ponė pirmininkė, kai balsavome dėl aštuntojo pakeitimo mažose monitoriuose E, buvo užrašyta 7D. E, aš norėčiau, kad būtų įraš... E, patikslinta, kad tikrai žinotume, kad balsavimas vyko korektiškai ir dėl konkretaus pakeitimo, kad viskas buvo teisinga. Lysi, epomenos, αυτό που θα καταγραφεί προφανώς... Ačiū. Mes užfiksavome. Mes balsavome dėl aštuntojo pakeitimo. Iš tiesų. Ponas Mikmilan Mon dar norėtų pakalbėti. Prašau. Pone pirmininkė. Mano balsavimo kortelė neveikia. Pirmininkas, tuoj pat ką nors jums atsiūsime, kad jums padėtų. Prateskime mūsų balsavimą. Galutinis balsavimas dėl e, dokumento projekto, mums reikia kvalifikuotos daugumos, pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Prašau. Balsavimas baigtas. Priimta 531 balsu. Sveikiname, pona Biogė. Merysė diataksi provlepyti psoforiją. Toliau pagal darbo tvarkės punktą mes balsuosime dėl ponios Jutos Hauk pranešimo apie 2009 finansinių metų ES taisomojo biudžeto numeris 10. Vardinis balsavimas, vienintelis vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas priimta 559 balsais. Sveikiname, ponia Hauk. Toliau darbo atvarkė numato balsavimą dėl pono Lėnės pranešimo dėl galiojimų patikrinimo. Pirmasis pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Galutinis balsavimas, kas už. Prieš. Susilaiko priimta. Sveikiname poną Lėnę. Toliau balsuosime dėl piliečių laisvių ir politinių reikalų komiteto e, pranešimo. Taigi balsuosime dėl penkių rezoliucijos projektų, dėl Dohos darbo tvarkės perspektyvos. Ministrų konferencijos 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis pakeitimas - vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta 563 balsais. Ketvirtasis pakeitimas - kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmasis pakeitimas - kas už? prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti, sako pirmininkas. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Pirmasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta 358 balsais. Šeštasis pakeitimas, kas už Atmestas, sako pirmininkas. Antrasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Šeši. E, šeštasis buvo e, pakeitimas, kuris atkrenta. Ponas Dizir. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad jei teisingai suprantu pakeitimo e, pasiūlymą, mes nor, kalbame apie tai, kad e, jungtinius, e, e, atsiprašau, pasaulio prekybos organizacija nori e, panaikinti e, eksporto e, paramą eksportui ir aš žinau, kad socialistai tokį pasiūlymą taip pat remia. Ačiū, penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 326 balsais priimta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dvylikto paragrafo pirminis tekstas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 13 paragrafas, pirminis tekstas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 377 balsais. 15 pakeitimas, kas už? Prieš Pakartokime balsavimą. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Devintasis pakeitimas, dvi dalys, abi vardinis balsavimas. Pirmoji dalis, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. atmesta 366 balsais. Antroji dalis, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 493 balsais. Aštuntasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 351 balsu. Dabar balsuosime dėl 14 paragrafo pirminio teksto, vardinis balsavimas. Pirmoji dalis. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 574 balsais. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 360 balsų buvo už, taigi priimta. 16 pakeitimas buvo atsimtas. Dešimtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 364 balsais. 18 paragrafo priminis tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Reikėtų pasitikrinti. Taigi, 18 paragrafo pirminis balsavimas, e, pir, pirminis tekstas, pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta 358 balsais. Galutinis balsavimas dėl viso teksto. Balsuosime vardiniu būdu. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 370 balsų. 125 buvo prieš, 125 susilaikė. Paskutinis balsavimas šiandieną, tačiau vis tiek reikia turėti omenyje, kad 12 val. bus teikiama Sakarovo premija. Jūs matote, kad reik, kad mes dirbame sparčiai ir dabar dirbsime labai lėtai, kad niekas neišeitų iš salės. Darbo atvarkė numato balsavimą dėl rezoliucijos projekto, kurį pateikė piliečių laisvių komitetas kuris yra susijęs su atitinkamo pranešimo projektu. Po penktos jo paragrafo mes turime penkis pakeitimus. Pirmasis ir antrasis pakeitimai. Dėl jų balsuosime atskirai. Pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį? kas prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti. Taigi, pasitikrinkime dar kartą. Balsavimas pradedamas. I have to make a phone call if you don't mind. Πέρας ψηφοφορίας. Balsavimas baigtas. εγκρίνεται με 502 ψήφους υπέρ. Priimta. 502 buvo už pakeitimo pirmąją dalį, antroji dalis kas už, kas prieš. Sus... Reikia pasitikrinti, sako pirmininkas. Tiesa, kas susilaikė? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Pėras pivovorijas. Balsavimas baigtas. Buvo atmesta 272 balsais. Pirminis 11 paragrafo tekstas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. ir galutinis balsavimas. Balsuojame dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Norėčiau visų paprašyti likti salėje, kadangi netrukus bus įteikta labai reikšminga Sakarovo premija. E, ši ceremonija prasidės po septynių minučių, o dabar pradedame balsų aiškinimus dėl Europos globalizacijos fondo žodžio paprašė ponas Bežina. Eh, Ar yra ponas Bežina salėje? Balsavau